da, galėsite dalyvauti. E, Lenkijos ir Švedijos e, atitinkamos institucijos pranešė, kad e, ponas Osnier ir Gabelik buvo išrinkti į Europos parlamentą, į Korvin Mikę ir Žan Nilsen vietą. Sveikinu kolegas, jie mūsų posėdėje dalyvauja kaip pilnaverčiai parlamento nariai. Po rinkimų Italijoje Panas Pitela ir e, Salveni buvo išrinkti į Italijos senatą, o Fontana į žemesniuosius rūmus ir, jie, e, liausis, ir, ir nuo kovo 23-osios nebedirba mūsų parlamente. E,